Noriu pratesti mūsų posėdį. Jums yra pateiktas vakarykščio posėdžio protokolas. Norite pasisakyti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kalbėti apie šio protokolo 16 punktą norėčiau pasakyti, jog tame punkte pasakyta, kad aš paprašiau, kad būtų pradėtos diskusijos dėl mano parlamentinio imuniteto panaikinimo, o jūs atsisakėte. Tačiau tai yra prieštaravimas tam, ką anksčiau sakė ponė Angelili, kuri pirmininkavo tame posėdėje. Jis sakė, kad vakar man buvo suteiktas žodis dėl mano parlamentinės neliečiamybės panaikinimo, tačiau tai neteisybė Parlamentas atėmė iš vieno iš savo narių teisę apsiginti. Niekam nebuvo sutikta galimybė pasisakyti nei tam asmeniu, kuris buvo tiesiogiai susijęs, niekas negalėjo apsiginti, niekas kitas negalėjo pateikti savo pozicijos ir prašau į tai deramai atsižvelgti. Ačiū. Taip, tai buvo jūsų pastaba dėl protokolo. Ačiū už ją. Dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra